privatizuojamas tas pasakytina ir apie vandenį. Pastarosiomis dienomis mes pradėjome rinkti parašus dėl referendumo, dėl vandens išteklių privatizavimo. Mes susilaukėme didelės paramos, pažymėsiu. Ačiū. Dėkui, kolegos. E, ką tik gavau informaciją, jog JAF vicepirmininkas kiek vėluoja atvykti 10-15 minučių. Todėl galime tęsti balsavimo motyvų paaiškinimus. O dabar norėčiau perskaityti trumpą pareiškimą. Noriu pasveikinti delegaciją iš Maroko. Ponios ir ponai, man didelis malonumas informuoti, kad Maroko parlamento delegacija, kuriai vadovauja parlamento pirmininkas, tiek aukštųjų, tiek e, žemųjų rūmų pirmininkai mm, atvyko į EP darbo vizito su tikslu surenkti EP e Maroko parlamento bendrosios delegacijos e, steigiamai posėdį ir aš sveikinu šią delegaciją ir Maroko atstovus. Šios e, pirmosios jungtinės asamblėjos pirmininkai yra ponė Muvaraka iš e, užsienio reikalų komiteto bei ponas Panseri, EP narys. EP su džiaugsmu konstatuoja, kad ES ir Maroko santykiai vystosi puikiai, Tai parodo bendro dokumento prieimimas, jame Marokas gauna uh, ypatingą partnerio statusą, šis dialogas e, dar bus labiau sustiprintas EP pastangomis, e, sustiprins apskritai dialogą su visomis Šiaurės Afrikos šalimis, tai liudija taip pat apie mūsų pastangas gerinti bei gilinti santykis Maničiau, kad sustikimai EP buvo konstruktyvus, vaisingi bei padės pagerinti bei sustiprinti abiejų parlamentų santykius. Dabar pereiname prie kito mūsų klausimo, aiškinant balsavimo motyvus, būtent cienidos kasybų, kasybos technologijų draudimas mano sąraše, ponas Mesaroš. Take the floor. Szeretném, ha az Európai Unió teljes területére. Dėkoju. Norėčiau pakviesti, kad senų technologijų naudojimas būtų uždraustas visoje